Mes chers collègues, Monsieur le Président, mes chers collègues. Gerbiami kolegos, pirmininkai, komisarė, e, vėl dirbsime. Prašau visų tyliai susėsti. Dabar e, pirmiausia išklausėme bendro pobūdžio pasisakymų. E, komisijos narys Olirenas, komisijos narys Andoras e, kalbėjo plačiau. Ir dabar aptarsime tris temas. Pirmoji, apie kurią kalbėsime šiandien ryte, yra bendrijos biudžetai, nacionaliniai e, biudžetai. Po pietų kalbėsime apie ekonominės politikos koordinavimą, nacionalinės politikos koordinavimą o paskui užimtumo problemas. Svarstysime ir norėčiau pasveikinti e, Kipro atstovus ponas e, Linčas, e, tikriau Airijos atstovus noriu pasveikinti. Ponas Linčas pasisakys iškart po komisijos nario. Jisai e, Taip pat komisijos narys pasisakys apie komisijos pasiūlymus e, biudžeto srityje per ateinančius metus. Prašau tylos, sako pirmininkas. O paskui dirbsime pagal tą pačią procedūrą. Tie, kurie iš jūsų norės paklausti ar pasisakyti, turi užpildyti e, oranžinį lapą, kuris visiems yra išdalytas. Dabar jau baltas, sako man. E, spalva nuo saulės priklauso, keičiasi vis. Ir e, parašykite, kok, iš kokio parlamento esate, kokios jūsų pareigos, kad galėtume suteikti visiems žodį ir užtikrinti pusiausvyrą tarp valstybių narių, politinių partijų ir parlamentų. Keletas žodžių įžangai. E, noriu pristatyti e, mūsų darbo grupės e, aktualijas. Tai yra susijęs su e, ryšiais tarp nacionalinių biudžetų ir ES biudžeto. Šis klausimas yra ypatingai svarbus dabar ir taip yra dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai todėl, kad visi nacionaliniai biudžetai e, susiduria su suvaržymais, e, siekiama grįžti prie pusiausvyros ir kai kuriuose valstybėse narėse anksčiau taip nebuvo. Iš 27-20 valstybių narių taikoma e, perviršinio biudžeto deficito procedūro ir iš 27 narių 25 E, pasirašyta fiskalinio konsolidavimo sutartis. Ir dabar darybos e, vyksta dėl ateinančių septyniarių metų ES biudžetos, biudžeto kitomis ateinančiomis savaitėmis dirbsime labai ir su parlamentu tariamasi taip pat dėl šio klausimo. Reikia dar pasakyti, kad Europos sąjungos biudžetas bus sąjungos 28 biudžetas. E, o arba 29, kai prisijungs Kroatija. Ir tai yra susiję su jūsų biudžetais, jūsų e, biudžetų e, įnašais. 94 procentai bendrijos sąjungos e, biudžeto grįžta į valstybės narės, e, padeda e, valstybių narių biudžetams, taip pat vyksta bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir pasakysiu, kad ES biudžetas yra tarsi papildomas kiekvieno nacionalinio biudžeto biudžetas tiek į įplaukų, tiek išlaidų srityje. E, mes e, jau e, trejai metai, kaip išgyvename krizę ir biudžeto srityje taip pat jaučiasi. Mes turime už, vis tik tai pastebėti, kad bendri interesai tarp valstybių narių yra kur kas stipresni, negu buvo galima įsivaizduoti Airija sudaro mažiau kaip 1 procentą sąjungos gyventojų, apie 1 procentą. Graikija jos BVP sudaro tik tai 2 procentus bendro BV, e, sąjungos BVP. Ir šių dviejų partnerių situacija mums vis tiek buvo nepaprastai aktuali. Mes kreipėme dėmesį į šių dviejų šalių padėti reikalus e, ištisus mėnesius. Ir e, joms buvo suteikta labai didelė pagalba, kad jos galėtų išbristi iš sunkumų. Prieš dviejus metus Vokietija e, nutarė atsisakyti e, brandolinės energetikos gamybos. Ir e, tai turėjo pasiekmių visose kitose ES valstybėse narėse ir e, visose šalise, e, kalbu apie energetinę situaciją. Vyks e, po mėnesio rinkimai Italijoje. Programos, kurias įgyvendins vyriausybė, kurią pasirinks Italijos gyventojai, turės įtakos visos sąjungos būkliai viskas, kas vyksta vienoje šalyje, turi neigiamo arba teigiamo poveikio kitose šalyse. Kita vertus, krizė mums parodė, kad mes neturėjome solidarumo mechanizmo, kuris būtų pakankamai tvirtas, kad pasitarnautų visai bendryjai. Mes, aišku, esame įkūrę tam tikrus fondus, pavyzdžiui, Europos solidarumo mechanizmą, bet Jeigu pasižiūrėsime į e, sveikatos apsaugą, tai yra tik tai e, pagalba, kažkoks kvėpavimo aparatas, bet tai neužtikrina išgyjimo. Ir šiandieną e, dauguma iš jūsų, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos atstovai, Latvijos atstovai, kalbėjote, pasisakėte ir kalbėjote apie biudžeto drausmę, kuri yra būtina taip pat, kad yra būtina solidarumo mechanizmas ir kad be tų dalykų dar labai svarbu e, investuoti į ateitį, užtikrinti finansavimą investicijoms, reikia užtikrinti mūsų konkurencingumą nes, ir augimą, nes be augimo nesumažinsime nei deficito, nei skolos, nei nedarbo. Taigi, kadangi mes e, gyvename 28 skirtingas biudžeto politikas, turime derinti e, išlaidų administracinių nenaudingų mažinimą ir taip pat tuo pačiu metu turime išlaikyti ateit, ateičiai skirtas institu, e, investicijas. Ir tokiu būdu mes turime dabar visi ieškoti atsakymų į tam tikrus klausimus, būtent ko mes tikimės iš Europos biudžeto, ko tikimės iš išlaidų, kaip galima e, sumažinti nacionalinių e, biudžetų naštą, kaip geriau papildyti nacionalinius biudžetus. Ir kokia turi būti politika, kad būtų galima apsispręsti, kokias yra kritiškiausios, svarbiausios rytis, kuriuose galima investuoti ir sukurti papildomą Europos vertę. Apie tai buvo užsiminta šį rytą. E, labai sva, visai normalu, kad penkis kartus daugiau e, kreditų būtų arba išlaidų skirta ateičiai. E, žemės ūkiui, ar geriau skirti kitoms sritims. Regioninė sanglaudos politika yra subsidiarumo klausimas. E, mano regione, kiten, daugiau kaip tūkstantis biudžetų gauna e, finansavimą iš Europos Sąjungos. Atsiprašau, daugiau kaip tūkstantis projektų gauna finansavimą. Ir dabar turime galvoti, kaip dirbti, galbūt keisti sistemą ES biudžeto finansavimo, galbūt nebereikia finansuoti iš nacionalinių biudžetų. Uh, Galbūt e, reikia grįžti prie išeitinio ES principo, kuris yra įrašytas į sutartį. Tai yra principas, pagal kurį ES išlaidos yra finansuojamos iš e, nuosavų ES išteklių. Kai kurie iš jūsų jau apie šią problemą kalbėjote ryte. Dabartinė sistema e, reikalauja, kad valstybės narės finansuotojas biudžetą, bet ji yra nebetvari, ji yra iš esmės neteisinga ir tarp mūsų yra e, gal šešios šalis, kurios yra privilegijuotos, kur, kurios moka mažiau, daug mažiau, negu kad jos turėtų įmokėti į ES biudžetą, e, skaičiuojant pagal nacionalinį turtą ir, aišku, yra valstybės, kurios kenčia nuo tokios sistemos. Niekada nebuvo kalbama plačiai apie šį aspektą, nes Europos, Europos e, taryboje nebuvo pakankamai kalbama, bet aš tikiuosi, kad atitinkamų valstybių parlamentarai e, viešai gali kalbėti apie šią problemą šioje pro konferencijoje ir mes dabar turime uh, E, galimybę pakalbėti apie šias problemas su kitais. E, mes išklausėm pono Marini, Prancūzijos senato atstovo, jisai kėlė klausimą. Klausimą apie tai ir nereikėtų atskirti eurozonos problemų ir e, veiksmų tų valstybių, kurios priklauso eurozonai ir kitų valstybių E, mes po pietų šiandien turėsime galimybę grįžti prie šio klausimo, bet ir, e, ir galime apie, pagalvoti apie jį. Taigi tiek įžangos. Dabar norėčiau pakviesti komisijos narį, pristatyti e, bendrais bruožais Europos komisijos pasiūlymus biudžetą, dėl biudžeto ateinantiems metams. Ačiū. Lėtingas rytas, bet būtent to Ir reikia tikėtis, kaip ir beje streikų, šiandien streikuoja taksi vairuotojai Briuselyje. Manau, kad šio renginio, e, kad šis renginys vyksta laiku, nes už savaitės įvyks Europos vadovų susitikimas, kur, kuris bus sprendžiamasis, e, tvirtinant Europos daugiametę finansavimo programą iki 2020-ųjų Ir todėl manau, kad dabar ypač tinkamas momentas susitikti 27 atstovų, žmonių iš, išrinktų atstovų. E, kaip ponas Oliren ir ponas Lamasiūras sakė, mes gyvename labai sparčiai besikeičiančioje aplinkoje Europoje viešųjų finansų konsolidavimas yra visos. Vis, vis, buvo visų politinių diskusijų, visų politinių planų svarbiausia, pla, svarbiausių e, planų svarbiausia raudonąją G 2009 metų, tačiau dabar jau pradedame kalbėti apie Europos semestrą ir apie biudžetą ir manau, kad tai yra gerai. E, Europa turi įrodyti savo vertingumą, naudingumą dabar, o ne ateityje. Kalbame apie sutarčių pokyčius, tikriausiai jie bus būtini. Ir Europa bus vertinama pagal savo gebėjimą, gebėjimus įveikti ekonominę krizę. Ir manau, kad dabar ypač tinkama yra kalbėti apie Europos biudžetą. ES biudžetas yra kitoks nei nacionalinis biudžetas. Šio biudžeto lėšos daugia, daugiausia skiriamos in, investicijoms. Na, galbūt tai nėra panacėja, bet tai yra atsakas, kaip derinti konsolidavimo priemonės ir kaip rasti lėšų ilgalaikiams investicijoms, kad užtikrintumėme darbo vietų kūrimą ir augimą. Manau, kad čia ir yra, e, kad tuo Europos biudžetas ir skiriasi nuo nacionalinių biudžetų ir kad tai yra jo pridėtinės vertės kūrimo galimybė. Negalime e, šeimos biudžeto, nacionalinio biudžeto traktuoti taip pat kaip e, Europos biudžeto. Turime nepamiršti, kad Europos biudžetą įplaukos ateina iš muito mokesčių, bei taip pat iš ES valstybių narių biudžetų. Dabar, mąstant apie ateitį, <clears throat> turime konkrečių, aiškių pasiūlymų, kurių, kurie atitinka augimo, tvarumo ir konkurencingumo sieki. Žinome, kad investicijoms e, nacionaliniuose biudžetuose lėšų rasti sunku. Švedija tikriausiai yra vienintelė išimtis to, tokios prabangos kaip Švedija kitos valstybės savo leisti negali. Ir investicijoms skirtos lėšos dažniausiai pirmiausiai yra apkarpomos, nes investiciniai projektai e, e, e, traktuojami kitaip, valdomi kitaip nacionaliniuose biudžetuose. Kalbant apie ateitį ir mūsų pasiūlymus ateičiai, norėčiau paminėti Horizon 2020 programą. Tai yra naujos kartos mokslinių tyrimų programa, bet pirmą kartą ES istorijoje ji yra sutelkta taip aiškiai į mokslinius tyrimus ir inovacijas, nes manau, kad Europoje šioje srityje yra atotrukis tarp e, viešojo sektoriaus skiriamų lėšų investicijų į tą sektorių ir komercinių novatoriškų produktų ir paslaugų, kurios atsiranda. Uh, Horizon 2020 programai siūlome skirti ne 50 milijardų, bet 80 milijardų. Ir mes e, teikdami šį pasiūlymą remiamės e, pagal septintąją pro, pagrindų programą e, parengtomis mokslinių tyrimų programomis. Sulaukėme 95 e, paraiškų e, gauti lėšas iš, šio, iš šių programų, e, iš beveik šimto organizacijų. Buvo sutikta 16 tūkstančių subsidijų ir tose projektuose dalyvavo 100 tūkstančių. E, asmenų tyriejų ir, ir mokslinio tyrimo organizacijų Europoje. Taigi tai yra rimčiausia mokslinio tyrimų finansavimo galimybė Europoje, ne visose šalise e, tokios galimybės, ne, ne, ne visame pasaulyje tokios galimybės egzistuoja. Taigi, remiantis dabar gyvendinamomis programomis, mes tikėme pasiūlymą dėl naujoviškų uh, projektų dėl e, Horizon 2020. Ypač akcentuojame mažoms vidutinėms įmonėms skirtą kosme programą, kuriai pradžioje buvo numatyta 2,5 milijardo eurų, bet manau, kad ta programa, kad čia kai kas bus pakeista. Milijardas 400 tūkstančių e, bus skirta e, paskolų garantijų ir rizikos kapitalui, nes rizikos kapitalo Europoje ypač trūksta šiuo metu, vertinant mažų ir vidutinio įmonių finansinius gebėjimus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra naujos kartos, sukurta naujos kartos programų jaunimo, skirto jaunimui ir užtikrinti jaunimo judumą. Lašlo Andoras apie tai kalbėjo, jis akcentavo, kaip svarbu sugražinti ateities perspektyvą jaunimui, jaunosioms kartos Europoje. 2012-aisiais e, pritruko finansavimo Erasmus programai ir tai yra visą gyvenimą trunkančią mokymui suskirtų programų sudėdamosios dalis. Kaip užtikrinti didesnį, didesnį judumą Europoje, atsižvelgiant į tai, kad užmokestis Austrijoje nedarbas, ne atsiprašau, Austrijoje, kur bedarbi yra 5 procentai ir nedarbo lygis Ispanijoje labai skiriasi. Judumas galėtų būti dalinis atsakas sprendžiant šią problemą, siūlant, e, siūlant stipendijas visoje Europoje. Kaip mobilizuoti lėšas? Atsižvelgiant į tai, kad ES biudžeto, biudžete lėšų taip pat stiks, mes E, kūrėme Europos infrastruktūrų, mes taip pat akcentuojame Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės svarbą. E, to, tai priemonė skiriamos lėšos bus e, panaudotos sujungti įvairius tinklus Europoje - transporto, energetikos. Taip pat akcentuojame skaitmeninę ekonomiką. Pasimatome, kad pritrūks e, ilgalaikių investicijų į transporto sritį, nes tai susijęs su ilgalaikė rizika. Todėl norime pakeisti tų ilgalaikių investicinių projektų e, reitingavimą. Norime pritraukti e, įnašų iš biudžeto bei Europos investicijų banko dalyvavimo. Dabar yra įgyvendinami taip pat namini eksperimentiniai projektai skirti transporto infrastruktūrai, kad išsiaiškintumėm jų e, galimybės. Taip, taip pat turėčiau kalbėti apie biudžeto eilutes, kurioms numatomi finansiniai svertai. E, Pavyzdžiui, Sanglaudos fondas, e, kaimo vietovių plėtros fondas. Šių fondų lėšos yra galimybė e, E, skirti lėšas, perorientuoti lėšas ir jas skirti augimui, konkurencingumui ir darbo vietų įkūrimui. E, tai galima daryti valstybėse narėse, sudarant partnerystės sandorius. Europoje dabar labai nepopuliarus tas makroekonominių kriterijų susijimas su kai kuriais e, projektais, kai yra iš prieš projekto pradžią keliamos tam tikros sąlygos, kurias reikia gyvendinti eksantė. Tačiau žvelgus Europos regionus pastebėsime, kad Europai tikrai reikia ypač daug investuoti, skirti dėmesio augimui, konkurencingumui darbo vietoms. Ir tam tai sričiai bus skiriama didžioji ES biudžeto dalis. Kaip perorientuoti tradiciškai finansuotas sritis sanglaudos žemės ūkio, taip pat tiesioginių išmokų ūkininkams, to dabar tikrai labai reikia. Bet kaip visą tai susijęti su ilgalaikėmis investicijomis į, įvyko du vadovų susitikimai skirti šiai temai. Pirmasis lapučio mėnesis nebuvo labai sėkmingas. Bandėme išsiaiškinti, kokios yra ribos, kurių valstybės narės neperžengs, kokios yra nuotaikos. Uh, Ir dabar intensyviai ruošiamės kitam susitikimui, e, norime, kad jis nepraeitų be rezultatų, jis numatytas vasario pradžioje. Realistiškai vertinant, pirmą kartą e S biudžeto atvirtinimo istorijoje biudžetas gali būti, jo dydis gali būti mažesnis nei dabar svarstame. Hermanas Van Rumpojus siūlė jį sumažinti 20 milijardų laikotarpiu iki 2020-ųjų, dabar ir jis būtų mažesnis nei 2007-2013 biudžetas. Bet aišku, apkarpimai irgi turi savo ribas, nes Europos parlamente už galutinį biudžeto projektą turi balsuoti parlamento kvalifikuota dauguma. Frankfurter Allgemeine dienraštyje yra nuotrauka, graži nuotrauka. E, Vokietijos atstovai Europos parlamente susivienijo nuo pono Alvaro iš liberaldemokratų frakcijos Raimeris Biogė iš krikščionių demokratų irgi čia turėtų būti Juta, Haug, Žalieji, visi, visų. Visų Vokietijos partijų atstovai vienijasi biudžeto klausimu. Tačiau ES biudžeto didžiausias privalumas ir vertė yra ilgalaikės investicijos. <clears throat> E, investicijų prognozojamumas Ir tai yra ES biudžeto tikslas ir, ir esmė - ilgalaikių projektų finansavimas. Tai ypač aktualu dabar Europoje esant nestabiliai dabartiniai padėčiai. Tačiau vertinant e, vykstančias dėl biudžeto diskusijas, tai siekiame, e, valstybės yra susikoncentravę į nacionalinius interesus. Pavyzdžiui, valstybės nuosekliai gina žemės ūkio sritį ir, ir tiesioginės išmokas. Ir tai buvo visada, kad ir ką būtų, kalbam, kas, ką būtų sakoma apie biudžeto modernizavimą, vis tiek akcentuojamas žemės ūkis. Akcentuojama, koks, koks jis yra svarbus ir kaip svarbu jiems skirti lėšų. Nebejoju, kad mano kolegos sėdintis čia pasakys kai ką apie Airiją šią temą. Nepamirškime, kad kad kitas svarbus dalykas yra supa, taisyklių supaprastinimas. Tam buvo patvirtintas naujas finansinis reglamentas, nes būtent to prašė naudos gavėjai sumažinti biurokratiją. Ir biurokratijos mažinimas taip pat turėtų išlikti mūsų, vienu svarbiausių mūsų tikslų. Taip pat e, novatoriški finansiniai instrumentai yra dar vienas svarbus dalykas, kad, nes kad ir kiek besistengtų Europos parlamentas, mes ateitie turėsime finansuoti daugiau Europos. Atsižvelgiant tai, kad ir prisijungia Kroatija, bus 28 narės, atsiras daugiau kompetencijų, atsiras daugiau Europos, kuriai finansuoti turėsime mažiau lėšų. Uh, Ir dabar esu pasiruošęs dalyvauti diskusijose. Ir noriu padėkoti dar kartą už man sutiktą galimybę kreiptis į žmonių išrinktus atstovus. Ačiū. Commissioner, Chairman, members of the European E, komisarė, pirmininkė, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai, dėkoju Jums už galimybę kreiptis į Jūs. Šiandieną pirmiausiai noriu kreiptis į komisarą, padėkoti jam už įžanginę kalbą. Jis paminėjo keletą temų, apie kurias ir aš kalbėsiu. Kolegos, e, Airijos pirmininkaujančios e, svarbiausias tikslas - užtikrinti stabilumą, tai reiškia užtikrinti e, darbo vietas, augimą. Mums reikia kurti konkurencingą Europos ekonomiką, būti lankstiems, kad galėtume atremti didžiausius iššūkius. Mums reikia stabiaus Europos klimato, kur valstybės narės remtų viena kitos kovodamas su neigiamomis e, ekonominės jėgomis, o ne kur karaliautų tik nacionaliniai interesai. Europa turi būti stipri, o ji yra stipresnė kartu. Dabar ekonominis klimatas yra nepalankus ir ta stiprybė mums reikalingesnė negu bet kada anksčiau. Uh, ES modelis yra susivienyje įvairovėje. Tai yra pagrindinis principas, apie kurį turime galvoti, e, norėdami būti pasaulio lygio e, konkurencijos dalyviai. Europos semestras yra labai svarbus poslinkis užtikrinant, kad ES galėtų teikti gairias valstybėms narėms, e, formuojant fiskalinę politiką prieš pradedant nacionalinį biudžeto formavimo procesą ir taip pat ES lygmens priežiūra, tolesnė fiskalinė integracija reikalauja, kad būtume budrus nacionaliniu mastu ir kad būtų įtraukti nacionaliniai Europos parlamentai, kad būtų užtikrinta, jog tolesnė, e, tolesnė integracija lydės demokratinė priežiūra. E, Mes kaip pirmininkaujantį šalis e, labai daug dėmesio skiriame šiam susitikimui, kalbant apie šių metų Europos semestrą. Europos semestro procesas yra labai svarbus, nes e, jo metu atidžiai analizuojamos valstybių narių politikos priemonės, tikrinamos ir užtikrinam, kad valstybės narės ir dairiai darytų pasirinkimą. Taip pat tai yra ir galimybė. Galimybė užtikrinti, kad moksliniai tyrimai, inovacijos, plėtra būtų atspindėti atsispindėti nacionalinės politikos priemonėse. Visuomenės e, akcentavo e, prioritetus e, ir vienas iš mūsų didžiausių prioritetų yra inovacijos. Europai yra iškilę labai dėl iššūkiai. Iki 2050 metų mes, Europos Sąjunga gyvens tik 6, pasauliai, 6 procentai pasaulio gyventojų mes e, turime atremti Kinijos, Rusijos, Brazilijos, Indijos augančią ekonominę galę. Tokioje ekonominėje aplinkoje mes turime dirbti kartu, susikurti daugiau galimybių ir įdėkti inovacijas į visus ES valstybių narių projektus. Mes, Airija, manome, kad komisijos originalus pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos e, įvedė deramą pusiausvyrą. Finansavimą reikia išlaikyti dabartinių lygmenių. Kai kas nori labai mažinti biudžetą, kai kas nori, kad būtų daugiau išlaidų. Mes laikomės nuseklios pozicijos. Mes suprantame, kad gyvename sunkiais ekonominiais laikais ir daugelis valstybių narių, įskaitant Airiją, kenčia nuo finansinės ir ekonominės krizės pasiekmių. Bet dabar mes neturėtume reaguoti kaip nors nervingai, turėtume. E, nestatyti pavojų tų pagrindų, kuriuos susikūrėme per pastaruosius dešimtmečius. Daugiametė finansinė programa turi užtikrinti Europos ir piliečių saugę ateitį. Airija yra pavyzdys to šalies, kurie teisingai pasinaudojusi es finansais, kad galėtų sustiprinti savo e, pajėgumus, investuodama į svarbiausią infrastruktūrą. E, mes e, per pastarosius du dešimtmečius tobuliname e, es lėšų įsisavinimą ir siekiame daugiau investuoti į žinių ekonomikos sektorius. Ir tai e, tie dalykai yra mūsų kaip pirmininkaujančios šalies prioritetai. Mes sieksime, kad ES finansavimas paremtų tvarų augimą, pagerintų ES pajėgumus, e, dėkti naujoves ir tokiu būdu skatintų užimtumą socialinę įtraukti. Airijos e, pozicija dėl daugiametės finansinės programos yra e, dviejopa. Mes turime užsitikrinti veiksmingas biudžetą, e, kalbame apie pajamų pusę. Ir antras dalykas, ES e, pajamos turėtų būti skirta mūsų politikų kai finansuoti pirmiausia žemės ūkiui, e, ES garantijų fondui, kaimo plėtros fondui. Šie struktūriniai e, fondai e, sudaro tik 6 procentus beje viso biudžeto. Mes norime pasakyti, kad Airija turi laikytis neutralios pozicijos dėl daugiametės finansavimo programos. Tačiau mes esame politikos sprendimų prieimėjai ir mums e, svarbu e, rasti išėti iš dabartinės krizės. Todėl aš noriu pasakyti, kad e, vienas iš svarbiausių komponentų būtų akcentas didesnis moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Pasižiūrėkime dar kartą į tai. Europos inovacijų rezultatų lentelė yra lyginamasis vertinimas valstybių narių rezultatų šioje srityje. 2007 metais e, nustatyti indikatoriai, taip pat tendencijų analizė 27 valstybėms narėms bei kitoms šalims. E, Australija, Brazilija, Kinija, Indija, Rusija, Pietų Afrika, Kanada, Japonija ir JAV yra pagrindinės konkurentės Europos Sąjungai šioje srityje. JAV, Japonijoje, Pietų Kore, Korejoje e, inovacijos yra aukštesnio lygio negu 27 valstybėse narėse, taigi mes pasaulinėje arenoje atsiliekame. Labai svarbu spręsti šias problemas ir labai stipriai akcentuoti inovacijas. E, E, pagrindų programa e, yra svarbiausia priemonė ES e, siekiant plėtoti mokslinius tyrimus, inžineriją, kaip jau kalbėjo komisaras. Tačiau labai svarbu prisiminti, kad e, vertinant projektus ekspertams, nepriklausomams ekspertams, nėra e, numatyta tam tikrų biudžeto priemonių. E, Airija labai e, daug pasisako už pagrindų programos finansavimo. Nuo 2007 iki 2012 metų e, sausio buvo pateikta 6 tūkstančiai paraiškų dėl finansavimo pagal 7 pagrindų programą, 12 tūkstančių, 13 e, tūkstančių subsidijų dotacijų suteikta. Parama daug kaip 438 milijonai eurų. Mes gyvename, e, pasisakome už e, plačių projektų gyvendimą ir 40 e, procentų finansavimo skirta mažoms vidutinėms įmonėms. Septintoji pagrindų programa sustiprino Europos mokslinio tyrimų infrastruktūrą, palengvino mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti ir jos sudaro 98 procentus ES verslo jos yra labai svarbios užtikrinant augimą ir darbo vietų korimą. Horizontas 2020 e, taip pat e, nori padidinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą nuo 15 iki 20 procentų. Airijoje e, nuo 2007 metų 3000 darbo vietų buvo sukurta gyvendinant septintąją mokslinio pagrindų programą. Tam, kad galėtume mes toliau kurti darbo vietas, stimuliuoti ekonomiką, svarbu e, skatinti, kad būtų toliau dalyvaujama mokslinio tyrimų programoje. Jeigu naujoji, pro, reikia užtikrinti, kad naujoji programa Horizontas 2020 e, pasiektų savo tikslus. Jos vienas iš tiklų užtikrinti pasaulio lygio mokslinius tyrimus e, reikia, kad Europos, užtikrintų, kad ES būtų lyderė pramonės plėtroje. Ir e, ši programa pagrįsta trims e, ramščiais - meistriškumas mokslo srityje, e, pramoninė lyderystė ir visuomenės iššūkiai. E, Mums pirmininkaujant e, sieksime skatinti e, iniciatyvų įgyvendinimą, kurios bus skirtos kovoti su nedarbu, pirmiausia, jaunimo nedarbu. E, jaunimo programos mokslinių tyrimų inovacijų srityje turi, jau pasiteisino ir turi būti išlaikytos. Mes taip pat pripažįstame, kokia svarbi Europos mokslinių tyrimų erdvė, kuriant rinką mokslininkams, technologijoms, inovacijoms. Jeigu bus įgyventa ši iniciatyva, ji turėtų pagerinti mūsų rezultatus mokslinio tyrimų srityje ir išvengsime dubliavimo. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesio į vieną svarbų klausimą mums kaip pirmininkaujančiai šaliai, susijusi su inovacijomis, tai yra patentai. Oficialiai buvo uh, įsipareigota pirmininkaujant Kiprui e, patvirtinti reglamentą dėl Europos parlamentą ir Kipras rakins valstybės narės pasirašyti iš šių metų pirmąjį pusmetį atitinkamą dokumentą dėl patentų. E, bus lengviau apsaugoti išradimus, kai įsigalios šis reglamentas visoje Europoje. MVI pirmiausiai išloš, dėl to nesumažės sąnaudos ir apsauga. E, bus labai e, pažangus žingsnis teisinga linkme grįšiu prie nedarbo užimtumo problemų. E, kai kuriuose valstybėse narėse e, virš 40 procentų, tai pasiekia ir 29 procentai jaunimo nedarbas ir mes norime e, imtis konkrečių žingsnių, kad pavyzdžiui būtų taikomas technologijos, kurios padėtų žmonėms susirasti darbą. Ir e, reikia, aišku, atitinkamai plėtoti tam tikrus įgūdžius. Šis laikas e, mums suteikia galimybę e, rasti naujų galimybių įgyvendinti inovacijas ir jaunimas turėtų dalyvauti šioje, šioje srityje ir vesti Europą į priekį. E, kai kuriuose šalyse yra nemažai investuojama į mokslinius tyrimus, plėtrą ir e, to šalis turi augimo potencialą. Turime užtikrinti, kad valstybės narės dirbtų kartu, kad inovacijos taptų svarbiausių biudžeto politikos elementų ypač galvojant apie Europos semestrą. Ir aš manau, kad mes atremsime audrą ir būsime stipresni, sukursime e, inovacijomis pagrįstą Europą, kuri galės konkuruoti pasaulinėje arenoje. Baigdamas pirmininkė, noriu pasakyti, kad šių e, metų E, balandžio 28-29 e, surenksime didelį renginį, e, kuriuose dalyvaus 27 valstybių narių užimtumo socialinių reikalų, reikalų komitetų pirmininkai. Tas sutikimas vyks Airijoje. Ir mes kalbėsime apie Europos MVI jaunimo nedarbą, horizontas 2020 programą mes akcentuosime inovacijas kaip augimo inovacijų variklį ir e, norėsime diskutuoti apie tai su savo e, pašnekovais iš ES. Mes norime e, užtikrinti, kad yra būtų kelias iškristi iš, išbristi iš krizės, kuris nėra lengvas, bet kurio reikia imtis. Ir reikia ryštingų veiksmų nacionalinių ES lygmenių įgyvendinant e, e, tam tikras priemonės, kalbant apie jas. Mes 40 metų jau esame ES nariai Ir mes galvojame apie ateinančius 40 metų, norime dirbti kartu, užsitikrinti klestinčią stabilę ateitį, kuri būtų naudinga visiems žmonėms ir Europos Sąjungai. Merci, pour... Ačiū, ponė pirmininkė, už šią žinę, už pasisakymą ir jos tarybos pirmininkės vardu. Noriu sutikti žodį e, pranešėjai iš Europos parlamento, poniai Ann Jensen. Taip pat visų kalbėtojų, kurių užsirašė labai daug, prašau kalbėti kiek įmanoma tur, trumpiau, nes tuomet neįvyks pasikeitimas nuomonėmis, jeigu visi kalbės labai ilgai. Ann, prašau. Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę e, pristatyti tai, ką mes manome apie 2014 metų biudžetą ir kalbėti apie tai Europinio semestro kontekste. Na, žinome, kad kol kas nėra primtas sprendimas dėl daugiametės e, finansinės perspektyvos, e, taip pat e, neaiškus ir E, teisinis pagrindas, neaišku, ar bus e, rastas e, sprendimas. Viskas paaiškės kitą savaitę. Komisaras Levandovski pasakė, kad kol kas yra pateiktas pasiūlymas išaldyti ES biudžetą ir palikti tokį, koks jis buvo 2008 metais. Ir toks biudžetas turėtų būti iki 2020 metų. Taigi artimiausiais septyneriais metais ES biudžetas turėtų būti 2008 metų lygio. Taip pat bus e, mažinamos išlaidos žemės ūkio sryčiai. Aš asmeniškai to pageidaučiau. Galbūt e, kiti laikosi kitokios nuomonės. Taip pat bus e, mažinamos išlaidos sanglaudos politikai Tačiau, atrodo, bus e, didinamos išlaidos tyrimui, e, transporto infrastruktūrai. Tačiau galiausiai e, greičiausiai netokiais mastais, kaip buvo siūloma komisijos nors e, tokį pasiūlymą e, paremė Europos parlamentas. Taigi pasižiūrėsime, kaip bus e, viskas ateityje. Tačiau Europos parlamentas baiminasi štai kokio dalyko, kad galiausiai bus patvirtintas toks ES biudžetas, kuris bus nepakankamai ambicingas ir nepakankamai lankstus ir nebus galima keisti prioritetų iki 2020 metų. Taigi aš norėčiau priminti, kad e, kai paskutinį kartą buvo susitarta dėl daugiametį, daugiametis finansų perspektyvos pirmininkaujant Junktiniai karalystiai, ta, tuo metu, e, na, po susitarimo praėjo pusmetis, kai Rusija nutraukė dujų teikimą Bulgarijai. Ir tokiu atveju reikėjo greitai spręsti, ką daryti su šia situacija ir ieškoti lėšų e, biudžeto, biudžete. E, tos lėšos buvo rastos iš lėšų skirtų žemės ūkio. Taigi tikiuosi, kad ateityje tokios situacijos nepasikartos, užtikrinant tam tikrą lankstumo e, laisvę, nes įsivaizduoju, kad iki 20 metų situacija gali pasikeisti. Puiku, kad ES e, biudžetas yra aptariamas kartu su nacionaliniu parlamento atstovais dėl kelių priežasčių. E, visų pirma, ES biudžetas yra nedidelis, tačiau orientuotas į investicijas. Ir kai kurioms valstybėms tai yra labai svarbu. E, pavyzdžiui, yra ES valstybių, kuriuose ES e, biudžeto išlaidos sudaro 70 procentų valstybės išlaidų. Taigi tom šalims parama iš ES ir labai svarbi. E, taip pat ir tyrimų srityje e, nebūtų pasiekta rezultatų, jeigu nedirbtume kartu. Taip pat aš priemiau domien tai, ką pasakė airijos atstovas, kalbėdamas apie mažą šalį. Kad Europos parlamente mes daug kalbame apie Europos pridėtinę vertę. Kartu mes galime padaryti daugiau nei atskirai ir į tai turėtume atkreipti dėmesį ir e, skirti mūsų pastangas. E, sudėti nacionalinės pastangas su europinėmis pastangomis. Taip pat galime atrasti tas rytis, kur ES biudžetas gali padėti uh, E, fiskalinio konsolidavimo procese valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Danijoje buvo sumažinto, sumažintos išlaidos e, skirtos, pavyzdžiui, e, konsulatams, ambasadams, kadangi dabar yra ta bendra Europos išorės santykių tarnyba. Taigi yra sričių, kur e, tikrai, pavyzdžiui, e, galime kartu E, dirbdami sutaupyti pinigų. Ir būtent mes turėtumėm kalbėti apie tai, kur, e, kur yra tos rytis, kur, pavyzdžiui, būtų galima sumažinti nacionalinės išlaidas, e, padedant ES biudžetui. Kitas dalykas. ES biudžetas E, iš tiesų gali leisti sutaupyti e, pinigų nacionalinių lygmenių. Kalbant apie 2014 metų biudžetą, tai Europos Mes norime, kad tikrai būtų skirta pakankamai lėšų ekonominiam augimui stiprinti, taip pat kovoti su jaunimo nedarbo, taip pat ir nacionaliniu lygmeniu reikėtų ieškoti finansavimo naujos programoms, kurios uh, leistų jaunimui įsitraukti į darbo rinką. Yra visa eilė valstybių narių, uh, kuriuose uh, matome, kad po kelių metų E, susidarys tokia situacija, kad e, bus e, didžiulis skaičius jaunų žmonių, kurie tiesiog neturi darbo ir tokia situacija negali tęstis ilgai. Paskutinis dalykas. Aš manau, kad na, finansų ministrai uh, iš valstybių narių ne visada yra pasirengę gyvendinti įsipareigojimus ir sumokėti tas sumas, kurias e, pažadėjo. Tai yra iš tiesų vis e, aktualesnė problema. Ypač e, tose šalise, kurios na, pasikliauja struktūrinių fondų lėšomis, jos tiesiog negaus pinigų laiku. Ir Europos parlamentas tikrai gins tas biudžeto eilutes, e, kurios leidžia pasiekti bendrų tikslų. Tačiau e, supraskite, kad e, jeigu, pavyzdžiui, Ispanija, Italija negauna lėšų iš ES laiku, tada turėtų pasisakyti Europos parlament, nacionaliniai parlamentai ir neturėtų e, pasislėpti už Europos parlamentų pečių. Taigi, nes tai yra ne tik tai finansinis dalykas, tai yra na, reikalavimas, kad komisija įgyvendintų savo įsipareigojimus. Ačiū. Merci, Anna. Ačiū, Anna. Dabar norėčiau suteikti žodį Eduardo Kabrita, Portugalijos asamblėjos vadovui. Prašau, ponė pirmininkė, žodis jums. Ačiū pirmininkė. E, džiaugiuosi, kad galėjau atvykti šitą parlamentų e, susitikimą. Labai svarbu, kad ES sumažintų tą demokratinio skaidrumo deficitą, kuris išiškėjo per pastaruosius dviejus metus ir kad būtų geriau koordinuojama ekonominė politika. Europos semestro viena iš pagrindinių temų yra augimas ir užimtumo skatinimas. Visą tai rodo, kad žmonės puikiai supranta, kad dviem metais buvo pavėluota reaguoti į krizę. Ir todėl turime ir toliau šiais metais mažinti išlaidas ir gilinti recesiją. recesiją. Mes turime suvokti, kad iškilo valstybės biudžeto krizė. Ir net jog tos valstybės, kurios yra ES periferijoje, neturėtų būti verčiamos ir toliau e, taupyti. Kita vertus, mes pateksime į amžino rato sistemą, kai mes niekaip negalėsime išbristi iš krizės. Europos centrinis bankas turėtų pakeisti tas nuostatas dėl tolesnio taupimo ir Europos, ir Europos e, ekonomikos suvaržymo. Mes turėtume, žinome, dirbti kuo veiksmingiau, taikyti griežtą fiskalinio konsolidavimo politiką. Puikiai suprantame, kad tai buvo būtina e, tam tikrų metų, tačiau Kita vertus, reikėtų pagalvoti, kokios pasiekmes bus mūsų ekonomikai, jeigu mes nepa, neišbrisime iš e, ekonominio nuosmukio. Taigi mes turime pasimokyti iš e, mūsų istorijos pamokų, ypač galvodami apie strategiją iki 2020 metų, mes turime galvoti apie naują ekonomikos strategiją, apie E, infrastruktūros atnaujinimą ir taip pat apie augimo ir užimtumo skatinimą. Aš e, norėjau kalbėti apie tai, kai buvo aptariamas pirmasis klausimas, tačiau augimo strategija yra svarbus klausimas aptariant ir šitą temą ir labai užtikrinti tas sąsajas su prisitaikymo e, programa užtikrinti sąsąją su realiu poreikiu. Ir reikia spręsti konkrečias problemas, kadangi krizės atrodo neįveiksime per vidutinės trumpė, trump, trukmės laikotarpį. Taigi reikalinga strategija, kuri padėtų e, prisiderinti prie e, krizės, reikia numatyti tam tikras paskatas, kurios leistų kurti darbo vietas, didinti investicijas. Jeigu bendrijos biudžetas bus mažinimas, tai reiškia, kad reikės labiau derinti ekonominės politikas, užtikrinti daugiau skaidrumo ir siekti daugiau ir solidaresnės Europos ir, žinoma, įgyveninti augimo ir užimtumo strategiją. Graikijos parlamento vardu ponas Akis Gerondopulos. Atsiprašau, ponė, sako. Kalbėtos ne? Tuomet žodis Helgai Trupel, e, žaliojo Europos parlamento narys iš Vokietijos. Ačiū pirmininkė. Aš mielai atsakyčiau į strateginį klausimą po to, kai išklausiau minčių, kad reikia naujų darbo vietų ir papildomo augimo. Tačiau kyla klausimas, iš kur atsiras tas papildomas augimas. Aš manau, tik tuo met, jeigu mes imsimės uh, jaunimo nedarbo, jeigu daugiau investuosime ir jeigu generuosime augimą apskritai, o tas augimas turėtų nežaloti gamtos. Taigi mūsų investicijos į ekologišką gamybą, į gamybą, kuri nesukelia papildomos taršos ir užtikrina tvarų augimą. Tai turėtų būti mūsų politika ir formuojant ES biudžetą. Tai būtų pats teisingiausias atsakymas į krizės iššūkius. Tačiau šiuo metu mes matome ką kitą. ES biudžetas mažinamas beveik 10 procentų ir dažniausiai paisoma žemės ūkio atstovų interesų, o ne stiprinamos infrastruktūros, neinvestuojama į švietimą, inovacijas, mokslinius tyrimus, taigi mes darome visiškai priešingai negu kalbame. Tai, mano manimu, yra didelė klaida ir turėtume dar kartą kartu su pirmininkaujančia Airija pagalvoti apie mūsų bendrų tikslų įgyvendinimą. Kita vertas, Bill Gates vakar lankėsi Berlyne, susitiko su SPD ir reikalavo, kad iš tikrųjų būtų įvestas e, bankinių sandorių, finansinių sandorių mokestis. 11 valstybių narių jau yra pasirengusios įvesti tokį mokestį. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas ir tai būtų labai didelis indėlis pradėti bankų sistemos ir finansų rinkos reguliavimą. Ir šitos pajamos turėtų patekti į ES biudžetą. Kolega Lewandowski teisingai pastebėjo, kad jeigu uh, finansinių sandorių mokestį reikėtų sutapatinti su nuosavomis e, e, lėšomis, tai reikštų, kad nuo to būtų naudai, naudinga ES bendram biudžetui. Aš tikiuosi, kad galų gale pavyks susitarti. Kita vertus, Kadangi į šį susitikimą atvyko nacionalinių parlamentų atstovai, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad jeigu mes parlamente reikalavome didesnio biudžeto, tai darome ne dėl to, kad giname savo institucijos interesus, bet dėl to, kad siekiame, kad Europoje iki 2020 metų būtų įgyvenima veiksmingesnė politika. Aš manau, tą jūs suprantate nacionaliniuose parlamentuose. Ačiū. Dabar Niderlandų aukštesniųjų parlamento rūmų atstovė, pane Lukas. Chair. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Olandijos parlamentas pasisako už kuklesnį ES biudžetą. Maname, kad reikia skirti daugiau finansavimo moksliniams tyrimams ir mažinti finansavimą e, žemės ūkiui. Tik su atvira rinka ir atvirų požiūrių į mokslinius tyrimus mes sutiksime galbė mokslininkams ir verslininkams Europoje užtikrinti mm, didesnę sukuriamą vertę ir rasti naujas rinkas. Taip pat turime uh, ieškoti novatoriškų sprendimų, sprendami mums iškylančius iššūkius. Modernizuojant ES, biudžet, ES biudžeto modernizavimas yra žingsnis į ateitį ir mes tikimės, kad e, taryboje vyksinčios diskusijos pasieks proveržį. Horizon 2020 programoje palaikome kokybiškus mokslinius tyrimus ir konkurenciją turime skirti lėšas geriausioms mokslininkų komandoms, kad e, būtų pasiūlyta e, naujovių, kuriuoms būtų naudingos visiems. Manome, kad reikia e, skirti lėšų ir ypač akcentuoti moteris tyrėjas, taip pat investuoti mokslinio tyrimo infrastruktūrą valstybėse narėse. Taip pat noriu pabrėžti, kad e, džiaugiamas galimybė dalyvauti šiame renginyje ir manome, kad Airija turėtų e, pasiūlyti gairias dėl tolesnio Europos pat patento kūrimo mechanizmo ir sumažinti susijusią nereikalingą biurokratiją. Ačiū. Ačiū. Dabar krypstame šiaurin ir suteiksiu žodį ponui Bernardsonui iš Švedijos parlamento. Tikiuosi, kad teisingai ištariu pavardę. Ačiū. Dėkoju už man sutiktą galimybę pasisakyti. Sprendžiame štai kokį klausimą. Kaip ES biudžetas galėtų paremti valstybės narės ir tikslus, kurių jos siekia? Čia žinoma svarbiausia, kaip ES biudžetas mums galėtų pagelbėti įveikti krizę. Keli kalbėtojai pasisakė šiandien akcentavo, kad ES biudžetą būtina modernizuoti. Turime akcentuoti projektus, kurie užtikrina augimą, projektus skirtus investuoti infrastruktūrą, mokslinius tyrimus. Ir šiuose sritise turime pasirinkti projektus, kurie sukuria pridėtinę vertę Europoje, kad tai sustiprintų konkurencingumą ilgos trukmės laikotarpiu. Klausydamas šį rytą kalbėjusiųjų, darau prielaidą, kad žmonės tarsi sutarė svarbiausiais klausimais. Tačiau, kad iš tikrųjų tai būtų realybė, mums reikia perskisyti savo prioritetus ir tai padaryti gali būti nelengva ir skausminga. Gali būti, kad reikia uh, E, keisti žemės ūkio politikos vaidmenį. Tai gali būti sudėtinga. Švedijos biudžetas yra išalytas ir mes tuo pat metu siekėme jį modernizuoti. Taigi, ar ES tikrai reikia griežtų taupimo priemonių? Daugelis ES valstybių pasirinko tokį kelią. Ir atsakymas yra ne. Bet tai tikriausiai nėra jau savaime vertingas argumentas. Bet kita vertus, tai siekių didinti ES biudžeto negalime grįsti argumentais, kad e, valstybių narių biudžetai augo sparčiau nei ES biudžetas bėgant metams. Visi dokumentai, kurių sulaukėme iš komisijos, visi tarybos komunikatai, e, visada akcentuoja užimtumą, konkurencingumą ir būtinybę e, skatinti tai. Ir beveik visos programos mm, ES lygmenių ir valstybėse narėse yra palie, jau e, paliestos griežtų taupimo uh, priemonių, o rezultatas nuosmukis ir stagnacija Europoje. Tuoj baigsiu, sako kalbėtojas. Tai pavojinga padėtis, jeigu norime ištrūkti iš šio užburto rato. Turime padaryti du dalykus. Jau sakiau, reik, turime modernizuoti ES biudžetą ir kita vertus turime subalansuoti krizės politiką krizės sprendimo politiką. Turime skatinti augimą, sutelkti dėmesį ne tik griež, griežtas taupimo priemonės. Ačiū. Ačiū dabar Airijos parlamento atstovas. Dėkuoju, džiaugiuosi galėdamas pasakyti šiame sustikime ir man tikrai patinka mintis susitikti nacionalinių parlamentų atstovams išsiaiškinti mūsų bendrą poziciją. Manau, kad vienas dalykas, kuris yra susijęs e, su šia diskusija, yra toks, mes geriau suprasime vieni kitų politiką, poziciją. Ir norėčiau padėkoti Airijos atstovui Linč, kuris labai aiškiai pristatė mūsų prioritetus. Tikiuosi, kad kolegos iš Europos pritars Airijos siekiams. Labai svarbus dalykas yra nuosavybės prisijėmimas. Mes visi turime prisimti nuosavybę ir atsakomybę ne tik už savo biudžetą, bet ir Europos institucijų biudžetą ir apskritai. Tai reiškia, reikia e, koordinuoti ekonominės pastangas, taip pat kad kiekvien, pripažinti, kad kiekvienos šalies poreikiai yra skirtingi, kai kurios e, daugiau galvo apie žemės ūkį, kai kurios apie technologijas, o kitos pagrystos yra sunkiaja pramonė. Mes turime atsižvelgti į viską. Mes, pavyzdžiui, Airijoje esame labai priklausomi nuo žemės ūkio ir e, mes turime jį palaikyti, kad išbristume iš ekonominės krizės. 90 procentų mūsų produktų yra eksportuojama į visą pasaulį mes negalėtume ekonomiškai E, daryti, e, dirbti taip kaip dabar, jeigu nebūtų suteikta būsi parama mūsų žemės ūkiui. Kita vertus, e, prasta bus ekonomikos politika, jeigu ES biudžetas bus labai dramatiškai sumažintas tuo metu, kai nacionaliniai parlamentai skatinami mažinti biudžetą dėl mūsų minėtų priežasčių man sunku e, suprasti, kodėl visą laiką kalbama tik apie taupimą. Mes E, neturėjome išteklių e, viskam apmokyti, dėl to turėjome e, sumažinti asignavimus. Tai yra sudėtinga, sunku žmonėms e, išgyventi to pasiekmes. Mes turime visoje Europos Sąjungoje e, pripažinti, kad tai, ką darom, yra teisinga, mums reikia tam paramos ir reikia, kad kitos šalys pripra, suprastų, jog mes kartu einame į priekį, žengėme tuo pačiu keliu. Jeigu to nepadarysime, tai tuo met uh, e, atsidursime situacijoje, po 50 metų, kur kelsime tuos pačius klausimus ir vėl e, spręsime tas pačias problemas, kurias reikėjo iškart išspręsti. Taigi, pirmininkė, labai svarbu prisijimti mums atsakomybę dabar iš karto ir mes e, skatiname šalis e, tvirtai e, dirbti ir paprašyti kad jos darytų viską, ką gali, kad e, ir imtis visų priemonių, kurių e, leidžia imtis dabartinės aplinkybės. Ačiū, sveikinu Airiją. Prieš keletą dienų ministras pirmininkas buvo atvykęs į parlamentą, jis labai e, gražiai pristatė jūsų politikos drąsę politiką. Dabar Ivo Kalfinas pasisakys, jis yra bulgaras, Europos parlamento narys taip pat mūsų pranešės, kaip ir Ann Jensen, e, jis rengia pranešimą dėl daugiametės finansavimo programos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau keletą minčių išsakyti nacionalinių parlamentų atstovams artėja Europos vadovų taryba, kuri galbūt apsispręs dėl biudžeto ir parlamentui dėl to gali kilti problemų, nes mes turime pasakyti taip ar ne valstybių narių sustarimui. Ir Europos parlamento problemos susijusios su keliais dalykais. Pirmiausia, mes dirbame tam, kad pateiktume savo argumentus tarybai, bet į juos nebuvo atsižvelgta dėje pateiksiu Jums pavyzdį, kad e, suprastumėte, jog mes rašome ne tik daugiau pinigų. E, reikia galvoti, kad Europos biudžetas yra 50 kartų mažesnis negu nacionaliniai biudžetai. Tai yra tik tai 2 e, procentai Europos viešųjų išlaidų. Kai kalbame apie tai ir kalbame apie ES ir nacionalinių biudžetų poveikį, turime būti labai atsargus dėl biudžeto dydžio. E, lapkritį matėme paskutinį pasiūlymą. Daugelis kolegų sako, kad mes norime išaldyti nacionalinius e, biudžetus, bet taip nėra. Mes kalbame apie tai, kad Europos biudžetas būtų sugražintas į 2008 metų lygį prieš plėtrą bet mes turėsime tikriausiai dirbti iki 20 metų, taigi mes neišaldame nacionalinių biudžetų su 2004 ir 2008 metų data, ko prašė taryba, ateinantiems 10 metų, iki 20 metų. Kai kalbame apie išaldymą, turime kalbėti apie dabartinius skaičius ir juos restruktūrizuoti. Valstybės narės atsisako tą daryti. Antras klausimas. Mums reikia daugiau lankstumo. Patvirtindami nacionalinius biudžetus, jūs norite turėti galimybių, turėdami mažiau pinigų, pasiekti daugiau. Europos lygmenių e, to padaryti neįmanoma, nes Europos biudžetas yra daug griežtesnis negu nacionaliniai biudžetai, reikia to nepamiršti. Kitas dalykas - nuosavi ištekliai. Pirmininkas Lamasiūr apie tai kalbėjome. Mes norime labiau nepriklausomų autonomiškesnių nuosavių išteklių, kurie nebūtų susijęs su nacionaliniais biudžetais. Dėl to mes e, norime išlaikyti įnašus e, sumažinti įnašus e, iš Europos valstybių narių biudžetų. Galbūt tai gera žinia ministrams. Mes būtent e, norime pažiūrėti kitaip, ne tik norime daugiau pinigų. Kitas klausimas - Europos stabilumo mechanizmas. Dabar e, kilo naujų minčių, buvo kalbam apie naują priemonę eurozonai. Tai gerai, bet jeigu mes primsime keletą skirtingų biudžetų, mokesčių mokėtojai vis tiek pajus to pasiekmes. Dėl to mes norime bendrą Europos biudžetą ir įsipareigojimus, kad bus atsižvelgta į visus mokesčių mokėtojus, įskaitant į vis, įvairius projektus ir į eurozonos poreikius. Toks būtų demokratinis požiūris, to nori parlamentas. Turiu Jums pasakyti, kad dabartinėme etape taryba visiškai nenori e, sureaguoti į mūsų reikalavimus ir man kelia labai didelį surūpinimą, tai nes jeigu tai bus pasiektas sutarimas kitą savaitę, tai mes negalėsime dėje parlamente pasakyti taip. Ačiū kolega. Dabar prie Baltijos jūros periname ir einame į Lenkiją. Europos reikalų vicepirmininkas ponas e, Galazevskis. Prašom. Non. Ne? ne? Galoževskis, mano pavardė, atsiprašau, sako pirmininkas, neteisingai ištarė jūsų pavardę. Ačiū pirmininkė, esu kilęs iš e, Lenkijos e, pietinės dalies, taigi yra gana nutolusi nuo Baltijos e, jūros, nors aišku, Lenkija yra prie Baltijos jūros. Kaip pasakė komisaras Levandovskis, dabar ES yra susidariusi tokia unikali situacija. Kokia prasme? Ta prasme, kad ES 2014 biudžetas bus mažesnis nei anksčiau. Tačiau tuo pat metu, e, didėjant mūsų tikslų ambicingumui, e, E, atsiranda vis sudėtingesnių užduočių, taip pat ir įsipareigojimų skaičius, e, kuriuos mes turime prisijimti didėja. Taigi būtų gerai, kad e, mes galėtumėm kažkaip susiderinti turimas išteklius su prisimtais įsipareigojimas, kad galėtumėm juos įgyvendinti esant ir mažesniam biudžetui. Akivaizdu, kad e, e, sumažėjus ES biudžetui turime kritiškai pažvelgti į ES išlaidas. Na, sakiau anksčiau, kad e, situacija tikrai kol kas yra labai sudėtinga ir norėčiau šiuo atžvilgiu sutikti su tuo, ką pasakė kolega iš Niderlandų, kad būtina modernizuoti biudžetą ir kad e, sprendimas e, dėje dėl biudžeto turės būti priimtas e, kitą savaitę. Todėl manau, kad kalbant apie biudžeto modernizavimą turėtumėm kalbėti ne apie kitų metų biudžetą, tačiau apie paskesnių metų biudžetus. Dabar grįžkime prie ankstesnių diskusijų. Komisaras Renas pasakė, kad problema yra skirtumas tarp valstybių narių ekonomikų. Ir šiuo atžvilgiu e, labai svarbus e, finansavimas iš sanglaudos fondų, kad būtų galima užtikrinti e, tolygų ekonomikos augimą skirtingose valstybėse narėse. Aišku, sanglaudos politika remia labai daug asmenų, todėl tikimės, kad ta sanglaudos politika bus e, įgyvendinama ir ateityje. Keletas žodžių apie tyrimus ir plėtrą. Šios rytis taip pat yra labai svarbios. E, kalbant apie mokslinius tyrimus, e, tai aš tikiuosi, kad kalbant apie 20, ties 20 e, metų perspektyvą ir e, mokslinių tyrimų galimybės, e, atotrukis tarp skirtingų šalių sumažės. Pavyzdžiui, dabar jau įvyksta įvairių bendrų projektų tarp skirtingų šalių, kurios vysto savo mokslinių tyrimų gebėjimus. Grįžtame į Graikiją, sutikiu žodį finansų komiteto vicepirmininkui. Ponui Bezas. Dėkoju, pirmininkė. E, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų yra labai svarbus. E, ir tai, kad mes e, galime kalbėti apie ES lygmenių priimtus e, sprendimus. Tikiuosi, kad e, na, bus kažkaip struktūrizuotas tolesnės mūsų bendradarbiavimas. Šiuo metu Graikijoje yra įgyvendinama ekonominė reforma. Dėl tos priežasties. ES biudžetas 2013 metams mums yra labai svarbus. E, pavyzdžiui, mes pristatėme mūsų veiksmų planą, kaip turėtų būti gyventinamos reformos nacionaliniu lygmeniu. Ir e, tos reformos turės būti gyvenimas penkerių metų laikotarpių nuo ekonominės recesijos pradžios. Kalbant apie sanglaudos politiką, tai e, matome, kad dėja E, nepakankamai lėšų skir, e, yra skiriama problemams spręsti iš e, sanglodos politikos, ypač susidarius tokioms sudėtingoms aplinkybėmis. Matome, kad, na, pavyzdžiui, sprendžiant, kaip turėtų būti paskirstamos lėšos, yra atsižvelgiama į istorinius laikotarpius, o ne į esamą situaciją. Ir aš manau, kad tikrai į tokius dalykus, e, reikėtų atsižvelgti realią situaciją, e, galvojant apie pinigų paskirstimą. Toliau moksliniai tyrimai ir inovacijos. Šie sektoriai yra labai svarbus siekiant pagerinti e, valstybių narių konkurencingumą ne tik ES lygmenį, tačiau ir pasaulinių lygmenių. Tačiau nepaisant to matome, kad šioms rytims skiriamos lėšos e, mažėja, o recesija išgyvenančios valstybės tikrai negali skirti šioms rytims e, daugiau lėšų. Į tai reikia atkreipti dėmesį. E, dar, jeigu mes norime skatinti konkurenciją ES viduje, visų pirma reikia užtikrinti sanglaudos principų įgyvendinimą. Taigi, ES turi atremti ne vieną iššūkį. E, pavyzdžiui, e, pagalvoti, kaip reikėtų e, reformuoti ES biudžeto aprūpinimą pajamomis, pavyzdžiui, iš nacional... nuosavų išteklių. Apskritai, manau, kad nuosavų išteklių mechanizmas turi būti efektyvus ir nedidinti administracinių išlaidų. Norėčiau grįžti į Airiją. Suteikiu žodį senatoriu Terry Laidenui. Atsiprašau, neteisingai ištariau jūsų pavardę. Veikiausiai neteisingai. Ar yra toks kalbėtojas? Ne? Jis atsisakė. E, Europos parlamento atstovas ponas Salvadoras Garyga. Muchas gracias, eh, presidente. Ačiū pirmininkė. Aš puikiai suprantu, kad nacionalinių parlamentų atstovai atvykę į šį susitikimą yra nusiteikę labai europietiškai. Tačiau nacionaliniuose parlamentuose nelabai paprasta atstovauti europiniams interesams. Tai daug paprasčiau pačiame Europos parlamente. Todėl norėčiau pasiteirauti, ar jūs iš tikrųjų manote, kad ES biudžetas iš tikrųjų sukurs papildomą vertę, jeigu jūs taip nemanote. Ir jeigu jūs vertinate ES biudžetą kaip 29 biudžetą įstojus Kroatijai, vertinantį šį biudžetą kaip priedą prie nacionalinių biudžetų, tai tuomet vadovų tarybai reikėtų labai gerai pagalvoti apie tai, kokį biudžetą iš tikrųjų reikėtų uh, suformuoti, kuris 22 milijardais turėtų būti mažesnis negu ankstesnis. O jeigu jūs manote, kad, kad biudžetas turės anticiklinio poveikio ir padės vengti e, taupimo priemonių, papildys e, finansus, kurie yra reikalingi finansuoti išlaidas ir skatins augimą, tai tuomet tokiam biudžetui vertėtų pritarti. Jeigu jūs manote, kad e, parlamento įsipareigojimai ir e, tos nuostatos, kurioms pritarė valstybės narės, turėtų būti įgyvendamos, tai ko gero reikėtų tikėtis iš jūsų palankumo, jūsų pritarimo. Grįžus jums į parlamentus turėtumėte pasikalbėti su vyriausybių atstovais, kad uh, ES biudžetas būtų vertinamas ne tik tai iš nacionalinio biudžeto, iš nacionalinių vyriausybių perspektyvos, kadangi reikia galvoti apie ES vykdomas politikas, sąjungos politiką, ES politiką ir apie kitas vykdomų politikų sritis, kurios gali nukentėti, jeigu nepakaks finansavimo per artimiausiai daugiametinės finansinės programos laikotarpį. Taigi aš tikiuosi, kad jūs labai aiškiai suformuosite savo nuostatą. Ačiū dabar e, Lordų rūmų atstovė, ponė baronienė Kafelin, prašau. Ačiū. Keletą kartų buvo e, minėta E, būtinybė investuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad paskatintume augimą. Tačiau diskusijos dėl Horizon 2020 biudžeto ir daugiametės finansavimo programos e, su kuria ta programa susijusi, yra užsitęsusios ir vilkinamos. Tikriausiai viską e, dar apsunkina krizė. Atsižvelgiant į tai, Kaip Jūs manote, kokie iššūkiai iškils panaudojant reikalingas lėšas mokslinių tyrimų projektams, tais atvejais, kuomet komisija ir valstybės narės ne, ne, negali apskaičiuoti tokių projektų galimos gražos? būtų naudinga, jeigu galėtume gauti informacijos apie tai, kokiais mechanizmais vadovaudamasi komisija įvertina tokių projektų naudingumą, ne, ne tik klasikinius verslo metodus. Dar vienas nesusijęs klausimas. Kaip žaliųjų atstovė, ponė Triupel minėjo, noriu paklausti štai ko. Ar komisija yra e, toliau nagrinėjusi, domėjusis, e, koks būtų finansinių sandorio mokesčio poveikis biudžetui. Ar buvo atliktas poveikio vertinimas? Neseniai parengtojame dokumente komisija. Komisijos pateikta informacija teigia, kad e, E, iš finansinių sandorių mokesčio gaunamos lėšos būt, ne, ne, ne visos sugrįžtų į biudžetą. Ačiū. Dabar Italijos biudžeto komiteto pirmininkas Giancarlo Džodžeti. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad man iš tiesų labai buvo malonu išklausyti tai, ką pasakė kolega Marinė. Jis buvo labai atviras ir aš noriu atvirai kalbėti, juk ne pirmą kartą dalyvauju tokio pobūdžio susitikimuose. Ir e, turiu pripažinti, kad, e, na, kalbant apie demokratinio legitimumo e, procesą, e, tai matau, kad e, sudėtingai, ta prasme, sunku pasiekti užsibrieštų tikslų. E, užtikrinti tą demokratinį legitimumą formuojant ES biudžetą. E, taip pat e, šiandieną išklausiau tai, ką pasakė abu komisijos nariai. E, kalbėdami apie ES politikas ir ES e, biudžetą, manau, kad jų e, na, pateiktas, pateikti argumentai dėl ES biudžeto, tokio, kokis yra pasiūlytas, yra labai na, nepagristi ir mums yra neprimtini. Aš kalbu kaip e, e, biudžeto komiteto pirmininkas, tačiau greičiausiai žinote, kad Italijoje greitai vyks e, rinkimai, todėl man galbūt geriau kalbėti kaip e, paprastam žmogui. Aš, pavyzdžiui, visai neseniai e, dalyvavau mažų ir, įmon, mažų ir vidutinių įmonių susitikime e, ir ma, pamačiau, kad e, žmonės E, kalbant apie na, Italijos ir ES lygmenių e, įgyvenimas priemonės nėra e, priimtini žmonėms. Ir žmonės tikrai yra nusivylę tomis priemonėmis, kurios, pavyzdžiui, įgyvendino nacionalinis parlamentas. Ir aš norėjau tiesiog pristatyti tai, čia, ką mano paprasti žmonės. Pavyzdžiui, pagal fiskalinį paktą mes e, esame priversti didinti e, darbo e, apmokestinimus. Tačiau, pavyzdžiui, kolegos sako, kad finansinių sandorių mokesčių pagalba būtų galima daugiau surinkti pinigų e, ES biudžetui. Tačiau kodėl mes turėtumėm skirti daugiau pinigų ES biudžetui, kai vėliau tos pačios lėšos grįžta į valstybės nares? E, pavyzdžiui, iš tiesų e, tokia situacija yra ypač sudėtinga mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms jau ir taip sunku kvepuoti, mokėti mokesčius ir galbūt iš jų visiškai po to neturėti naudos. Uh, Na, aišku, mes kalbame apie labai svarbius klausimus, pavyzdžiui, ES metinio biudžeto tvirtinimas. Aš esu įsitikinęs, kad ES tikrai gali e, priimti sprendimus e, ir dėl ES biudžeto, tačiau manau, kad e, dėja e, kartais pamirštami tokie dalykai kaip nedarbas, nes dėl ES biudžeto priimamas sprendimas, o dėl nedarbo tik tai diskutuojama. Dėkoju. Ačiū, tikrai svarbus pastebėjimas, pane Alda Susa iš Portugalijos Europos parlamento narė. Brigadas, prezident, Gustavo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pas, pasisveikinti su visais atvykusiais nacionalinių parlamentų atstovais. Uh, Komisaras Levandovski ir taip pat kolegos iš parlamento kalbėjo apie tai, kad kalbant apie daugiametę finansinę programą ir daugiametinį biudžetą, turėtume e, baimintis labai griežtų biudžeto apkarpimų. Daugiametinėje finansinėje programoje yra pakankamai daug suvaržymų, kai kurios e, e, finansavimo eilutės yra ryškiai sumažintos ir mes nepasieksime ambicingų tikslų ir taip pat neįgyvendinsime tų nuostatų, kurias, kurias yra suformuluotos sutartyje. Be to, žinoma, galvodami apie solidarumą, mes turėtume e, pritarti biudžeto didinimui ir taip pat finansinės metinės programos finansavimo lėšų didinimui. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų suprasti, kad tarp parlamento ir tarybos įvyksta tam tikros uh, E, varžytinės, tam tikros e, grumtynės dėl e, daugiametinės finansinės programos, tačiau kita vertus, kadangi taryboje dalyvauja jūsų deleguoti atstovai, mes turėtume sugebėti išsakyti savo nuomonę. Be to, ekonominė krizė privertė taupyti. Tai buvo politinio pobūdžio sprendimas, kurį e, priemė valstybės narės ir ES komisija. Kai kuriuose valstybėse įgyvendinamos e, prisitaikymo prie krizės programos yra mažinamos darbo vietos, taip pat e, mažinami atlyginimai. Ir dabar galvojant apie biudžeto reikmes, reikėtų pasakyti, kad finansinių sandorių mokestis yra tiesiog privalomas dalykas, kadangi papildomos e, įplaukos į biudžetą yra labai svarbios, galvojant apie ateities investicijas. Labai svarbu apmokestinti finansų sostinės. Taip pat reikėtų pagalvoti apie ES piliečių papildomą judumą. Žinoma, jis yra savarankiškas dalykas. Mes negalime priversti gyventojų išvykti į kitą šalį. Mes turime kurti inovacinės darbo vietas, kurios užtikrintų gyventojams stabilų gyventojų, stabilės pajamas. Nu, nu, nu, Mėly kolegos, e, trūksta laiko, nes dar penki žmonės paprašė žodžio, negaliu suteikti žodžio jiems dabar, aš atsiprašau dėl to. Pone senatoriu, jūs jau turėjote galimybę pasisakyti šį rytą, galėsite kalbėti po pietų. Atsiprašau, bet negaliu jums suteikti galimybės dar kartą pasisakyti. Jūs kalbėjote šį rytą, jūs turėjote teisę pasisakyti, bet dar daugybė kolegų prašė žodžio ir jie dar nekalbėjo šį rytą. Deja, vertėjai turi išeiti iš posėdžio 13 valandą ir esame, e, privalome laikytis tų prieštaringų taisyklių. Durime dar keletą minučių, noriu padėkoti. Dėkuoju vertėjams už tai, kad jie dar kurį laiką dirbs. Ir dabar suteikiu žodį komisijos nariui, kad jis pasidalintų savo pastebėjimais, greitai apibendrintų visus svarbiausius išsakytus komentarus ir paskui poniai e, Trautman suteiksiu žodį užbaigti šias diskusijas. Prašau. Ačiū. Aš. Aš pabandysiu. Mes turime ne tik kalbėti apie legitimumą, bet ir apie naudingumą ES. Mes turime padėti išspręsti žmonėms e, problemas, ne tik mokyti juos kaip gyventi. Aš manau, kad e, Europos biudžetas, ypač galvant apie investicijas, turi būti atsakymo dalis. Ir e, turime užtikrinti stabilumą keletui metų nes turime ginti padorų mokėjimų lygį, ne, negalvoti tik apie krizę ir turime ginti padorę struktūrą Europos biudžeto. Norėčiau palyginti Europos biudžetą ir nacionalinius biudžetus. Ponas Bernhanson iš Švedijos e, kėlė klausimą, dėl to mes turime lyginti tuos biudžetus, nes nežiūrint e, plėtros nuo 15 iki 27-28 šalių. Iki 2010 metų mūsų biudžetas buvo e, labai apribuotas, jis augo mažiau negu nacionaliniai biudžetai, nors nacionalinės <laughs> valstybės neplėtė savo teritorijų. O kaip tik perdodavo e, kompetencijas Europos lygmenį, skaitant jūsų e, šalį. Švedija ir e, Vokietija yra dabar e, dvi išimtys. Ir aš norėjau būtent tokį palyginimą padaryti, pasakydamas, kad mes turime daugiau kompetencijų, bet mažiau pinigų. Mes 2011 metais e, pateikėme kitokį pasiūlymą, apie tai kalbėjo Jensen, Helge Trupel ir ponas Kalfinas Jeigu bus mažinamas finansavimas, tai tai pirmiausia susijęs su darybų logika. Ir kai kurios šalis dar prašo labiau mažinti biudžetą. Jos yra labiau linkusios kalbėti apie modernizavimą, a, e, papildomą vertę, ne tiek apie sanglaudos politiką ar nacionalinius. E, Ir taip pat prašo daugiau sanglaudos politikoje skirti finansavimo ir panašiems elementams. Taigi atsiranda tam tikra prieštara reikalaujama modernizavimo ir tuo pačiu metu mažinti finansavimą. An Jensen kalbėjo apie tai, kad reikia apsaugoti papildomą vertę, bet tai yra matoma. Neturint daug pinigų, ES lygmenių mes e, padedame e, dviems milijonams žmonių e, pabėgėlių stovyklose Sirijoje. Tai nėra, tu neturime daug lėšų, bet tą darome pusantro milijono žmonių Irake. Palaikoma sanitarija, atstatymo darbai. Mes telkėme pastangas, ES biudžeto galimybės ir tą darome. Pajamų pusėje nesitikime revoliucijos, pirmiausia dėl valstybių narių, tai bus gana sudėtingi dalykai dėl finansinių sandorių mokesčio, kalbam apie sustiprintą bendradarbiavimą, dėje taip atsitiko, bet reikėtų galvoti, kad finansinių sandorių mokestis yra atvėrimas, mūsų atvėrimas šviesesniai ateičiai. Vasario 7-8 e, vyks labai rimtas susitikimas, ta prasme, kad Europos lyderiai e, turės susitarti dėl nepaprastai svarbus dalyko. Mes gavome Nobelio taikos premiją. Tai yra e, premija skirta visiems bet mes dabar turime užtikrinti finansinę tai, kad einantiems metams septyneriems ir tai yra vertybė taip pat. Ačiū dabar Katrin Trautman, kur yra biudžeto komiteto pranešėja. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Manau, visų pirma, reikia suvokti, kad visų nacionalinių parlamento atstovų ir e, parlamento atstovai e, ir Europarlamento atstovai kalbėjo apie 28 valstybių narių biudžetą ir šio biudžeto tvirtinimas yra kitoks. Ir e, tas biudžetas turi atnešti didžiausią įmanomą ekonominę vertę. Ir e, taip pat noriu pasakyti, kad metinė augimo apžvalga, apžvalga turi apžvelgdama, apsižvelgti į visus su, su e ES biudžetu susijusius veiks, veiksnius ir ak, visas aktualijas, apžvalgoje turi būti aptartas ES biudžetas, visi jo, jo aspektai ir kaip užtikrinti e, testinį augimą ir darbo vietų kūrimą. Dar viena išvada, kurią darau apibendrindama diskusijas e, - konkrečios rekomendacijos ir valstybių narių indėlis. Pirmininkai, jūs sakėte, kom, ko, kalbėdamas apie biudžetą, kad šiandien atsiradusi šiandien yra atsiradusi neligybė, neligybė tarp valstybių narių indėlio į ES biudžetą. Šią situaciją reikėtų išanalizuoti ir e, valstybės narės turėtų turėti galimybę sumažinti savo įnašą į ES biudžetą. Tai mus veda į biudžetinę aklavietę, taip pat tai tam tikrą prasme užkerta finansinės perspektyvos ateitį. Ir kalbant apie valstybių deficitą. Taip pat ties, jį reikia skaičiuoti atsvelgiant į nacionalinių pajamų lygį. Bet tikiuosi, kad mes pasistumėsime svarstydami šiuos klausimus, nes ES biudžetas iš esmės yra investicinis biudžetas ir mums svarbu akcentuoti augimą, e, investicijas ir e, negalime bausti valstybių narių e, mažindami tą biudžetą. Toliau demokratiškumo aspektas. E, demokratinis legitimumas aktualus ir nacionalinių valstybių parlamento nariams ir europarlamento nariams. Tai yra Europos semestro sudėdamoji dalis ir užbaigdama noriu pasakyti, kad mes privalome e, reikalauti iš valstybių narių, kad jos išliktų nuoseklios. Ir manau, kad tai nuoseklumas yra svarbiausias dalykas, kad piliečiai mumis pasitikėtų. Mes patys e, patvirtiname, iš pradžių patvirtiname ambicingus tikslus, paskui neskiriame lėšų tiems tikslams pasiekti ir tai natūraliai e, suteikia pagrindo abejoti mumis. Ir nepamirškime, kad e, valsty, jeigu valstybės narės neapmoka sąskaitų, mes privalome jas apmokėti. Mūsų biudžetas privalo būti suderintas ir priderintas prie mūsų politikos. Jeigu valst, negalime reikalauti valstybių narių apmokėti visas sąskaitas, bet to pat metu didinti įsiskolinimą ES nar, lygmenių. Tiek, ponė pirmininkė. Alors, je... Ačiū. Mėly kolegos, užbaigdamas mūsų posėdį, mėly kolegos, noriu padėkoti visiems už jūsų dalyvavimą. 16 E, kalb, 16 kalbėtojų išklausėme e, šiame keitimėse nuomonėmis. Ir e, Prancūzijos senato atstovui noriu pasakyti, kad nei vienas kalbės šitą neturėjo galimės pasakyti antrą kartą dabar. Ir kad mes savo ruoštų siekiame užtikrinti, kad pasakytų bent po vieną atstovą iš visų parlamentų, jeigu jie prašė žodžio. Ir jeigu bent po vieną prašė žodžio, tai tas žodis buvo suteiktas. Galbūt kažkas paprieštaraus, bet jau Prancūzijos atveju nacionalinė asamblėja ir senatas, abi institucijos turėjo galimybę, abiejų institucijų atstovai turėjo galimybę pasisakyti. Keletas kolegų prašė žodžio, neturėjo galimybės pasisakyti, vertėjai išeis, aš atsiprašau dėl to. Uh, bet e, jiems e, pirmumo tvarka bus suteiktas žodis šiandien po pietų, jeigu jie dar pageidaus pasisakyti. E, perduosiu tą sąrašą kolegoms, kurie pirmininkaus po pietinėme posėdėje. Ir noriu užbaigdamas Jums pasakyti dar štai ką. Jūs visi esate mielai kviečiami dabar į pietų pertrauką. Tikiuosi, kad turėsite galimybę pakelti taurę už e, nacionalinius parlamentus ir biudžetą. Susitiksime po pietų.